Welcome to... Labadiena, ponios ir ponai, sveiki suvykę į tre komiteto posėdį. Tai yra pirmasis posėdis. Praėjusią savaitę turėjome bendrą posėdį kartu su transporto komitetu. Jis vyko pusantros valandos. O dabar pradedam mūsų komiteto posėdį pagal mūsų procedūrą. Tikiu, kad praleidote puikias atostogas ir kad sugrįžote gerai nusiteikę Europos parlamentą. E, po vienos valandos balsuosime, taip kaip numatyta. O dabar darbo tvarkė. Jeigu nėra komentarų, tai tuomet galime darbo tvarkę patvirtinti. Komentarų nėra. Dėkoju. Pirmininko pranešimai. Iš tiesų, nieko specialaus šiandien neturiu pranešti. Jeigu bus naujienų, tai pranešiu jas likus valandai iki balsavimo. Trečias punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. 18-19 birželio 2018 metų, jeigu nėra prieštaravimų, tuomet posėdžių protokolai patvirtinti. Ketvirtas punktas - švietimas skaitmeninėme amžiuje. iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant es politiką. Mūsų pranešėjas, kolega Tamas Deutsch. Tačiau dėje pranešėjas negali dalyvauti mūsų posėdėje, nes vėlavo jos skrydis. Jis atvyks bet atvyks vėliau. Ir ponas Andor Deli jį pakeis. Taip pat yra šešėliniai pranešėjai mūsų sąraše. Laukdami kolegos pono Deutsch pradėsime diskusijas ir aš prašau Andor Deli pristatyti pranešėjo poziciją. Ačiū pirmininkė, kaip jūs ir sakėte. Aš čia tiesiog perskaitysiu pono Deutsch surašytas pastabas dėl jo parengtos nuomonės projektų ir tęsiu toliau vengrų kalbą. Šią nuomonę norėčiau kreipti visų dėmesį į tai, kad skaitmeninimo planas Švietimo skaitmenimo planimas yra būtinas, kad ES galėtų e, išeiti laimėtoje. Kalbant apie veiksmų planą, Europos komisija sako, kad yra daugybė galimybių skaitmenio srityje, kad, kuriamis būtų galima pagerinti švietimo sistemą. Pasaulinė konkurencija didėja ir mes turime perorganizuoti švietimo ir ekonomikos sistemas. Švietimo sistemos tikslas yra pagerinti žmogiškuosius išteklius ir parengti besimokančius besimokančiosius mokymuisi visą gyvenimą ir taip pat greitai adaptuotis prie pokyčių. Mes raginame žmonės aktyviai dalyvauti skaitmeninimo procese. Šiame dokumente aš pabrėžiu, kad skaitmenimas turi dvigubą poveikį švietimui. Iš vienos pusės piliečiai, kurie turi sąlyti su švietimo sistema, jie turi būti pasirengę skaitmeniam pasauliu ir taip pat būti pasirengę mokymuis visą gyvenimą. Kita vertus, tam, kad visa tai būtų veiksminga, skaitmeninė transformacija turėtų būti įgyvendinta pačiame, pačioje švietimo sistemoje. Dėl švietimo sistemos valdymo Tai taip pat turi tapti žymiai veiksmingiau per skaitmeninimą. Kaip minėjau anksčiau, vis daugiau darbo vietų, vis daugiau profesijų reikalaus skaitmeninių įgūdžių ateityje. Būtent dėl to kompetencijos įgūdžiai susijęs su skaitmeninimu turėtų būti gerinami. Ir tai ateityje taps vis svarbiau. Be kitų klausimų turime nustatyti minimalius skaitmeninių kompetencijų lygius ir kad visi piliečiai, kurie praeina prašvietimo sistemą, turi įgyti tą skaitmen, skaitmeninių kompetencijų lygį. Skaitmeniniai įgūdžiai, kurie yra reikalingi tam tikroms profesijoms, turėtų būti taip pat įgyjami pagal tą nustatytą lygį. Švietimo sistema turi, turėtų būti parengta pagal atitinkamą metodologinį lygmenį. Turime pagerinti veiksmingumą ir sažiningumą švietimo sistemų ir tai turi tiesioginį poveikį pačiam mokymo procesui kaip profesijai. Formalus ir neformalus mokymas turėtų būti prieinamas mokytojams. Turime valdyti riziką sisteminiu lygiu ir norėčiau pabrėžti ir asmens duomenų apsaugos svarbą. Novatoriškoje švietimo ir darbo aplinkoje yra reikalingi aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninės paslaugos ir taip pat reikėtų ir skatinti investicijas į švietimo sistemą. Dėl ekonominių ir socialinių aspektų turime sukurti partnerystės ir išlaikyti dabar esančias partnerystės, nes tai gali pagerinti mūsų piliečių pragyvenimo standartus, pragyvenimo lygį. Pranešėjas taip pat norėjo papildyti, pridurti pastaboje, pastabose, kad dėl esamų apribojimų pranešėjas negalėjo išreikšti visų savo idėjų. Dėl to vėliau patiekė pakeitimų ir pranešėjas laukia kolegų nuomonės. Ačiū kolega už pristatymo. Šešėlinis pranešėjai SND vardu, ponia Griffin, bet ją pakeis kolega Orinjo. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas E, aš pakeičiu pagrindinį pranešė, šešėlinį pranešėją šiuo klausimu. Jūsų atliktas darbas yra tinkama linkme. Aš džiaugiuosi komisijos požiūriu dėl skaitmeninio veiksmų plano. Ir šis pranešimas sukuria pridėtinę vertę komisijos parengtam planui. Mes sutinkame, kad ateityje skaitmeninė kompetencija bus ypatingai svarbi kasdienime gyvenime, taip pat ir profesinėme gyvenime. Dėl to mokymas, mokymas ir švietimas šioje srityje turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį nustatant skaitmeninės kompetencijas, kurios yra svarbus kasdienėme gyvenime. Turime ištikti, kad visi turėtų vienodą prieigą prie šių technologijų, modernių technologijų ir pažeidžiamiausias visuomenės grupės taip pat galėtų tuo naudotis. Čia yra svarbus e, gyvybiniai aspektai, e, kalbant apie naujas skaitmeninės technologijas. Ir čia negalima nieko palikti nuo šalyje. Neturėtų būti jokių kliūčių dėl amžiaus ar lyties. Norėtume, kad vienoda prieiga prie švietimo būtų suteikta visiems. Skaitinis švietimas yra labai svarbus ateities e, profesijoms ir būtina, kad žmonės įgytų reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų gyventi ateityje. Pranešime labai aiškiai pasakyta, kad procedūra galbūt ir nėra pati tinkamiausia. Nuomonė buvo parengta tuo metu, kai jau buvo pateikti pakeitimai. Bet šis komitetas negalėjo atsižvelgti į kultūros komiteto pranešimą. Ir mes dar tai panagrinėsime, bet ko gero mums pritrūs laiko, kad galėtume tinkamai atlikti darbą ir pateikti visus reikiamus pakeitimus. Dėkuoju. ALDE. Toliau ALDE frakcijos vardu, ponė Panset. Tačiau ponė Taktegol ją pakeis. Prašom, ponė. Ačiū pirmininkė. Ponios Karolinos šešėlinės pranešėjos dėja šiandien posėdėje nėra, todėl aš norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Pirmas dalykas - pasaulis keičiasi greičiau nei bet kada anksčiau. Skaitmeninė transformacija iš tiesų reiškia precedento neturinčią rezoliuciją pramonės šakose. Skaitmenės technologijos keičia mūsų gyvenimus, mūsų darbus, mes net negalėjome to anksčiau įsivaizduoti. Ir švietimas ir mokymasis vaidina vis svarbesnį vaidmenį. Taigi žmonėms reikės atitinkamų įgūdžių. Mes pritarėme nuomonės referentui, kad mokymasis ir mokymas yra pati geriausia investicija į ateitį. Mokymasis turi būti užtikrintas visą gyvenimą. Skaitminės technologijos praturtina švietimą, taip pat sudaro naujų mokymosi galimybių Taip pat e, susidurėme su vis didesniu duomenų kiekiu, įrankiu bei išteklių skaičiumi. Skaitmės technologijos ir prieiga prie duomenų įgalina novacijas švietimo srityje. Atvirieji duomenys yra ne tik švietimo išteklius, tai yra priemonė toliau plėtoti visuomenę. Tačiau technologijos priklauso ir nuo turimos infrastruktūros mums bus reikalinga užtikrinti aukšto lygio junglumą. Europos infrastruktūros tinklų priemonė gali užtikrinti tinkamą infrastruktūrą plačiai juošiam ryšio tinklui. Ir tą reikėtų aiškiai akcentuoti. Kitas svarbus dalykas yra sąsaja tarp švietimo ir užimtumo srities. Universitetai ir verslo įmonės turi bendradarbiauti kur kas glaudžiau, kurdami partnerystės, stažuotės, praktikos, kitos iniciatyvos finansuojamos Horizontas 2020 programos ir, hori... ir Erasmus Plus programos gali prisidėti prie geresnių IRT gebėjimų bei įgūdžių. Taip pat reikia stiprinti verslumo gebėjimus ir skatinti skaitmenį verslą. Europos inovacijų ir technologijų institutas gali atlikti esminiai svarbu vaidmenį. Mes taip pat turėtume labiau akcentuoti e, tam tikras inkubacinės programas Europos universitetuose. Negalime pamiršti, kad žmogiškasis kapitalas yra pati vertingiausia Europos ekonomikos priemonė ir išteklius. Iš tiesų, skaitmeniai įgūdžiai yra nebe prabanga, tai yra būtinybė mūsų amžiai. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Galbūt EKR frakcijos atstovai norėtų tarti keletą žodžių. Ne, dabar žaliųjų frakcija kolega Benedik Jabu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju nuomonės rengėjai parengus šį dokumentą. Aš norėčiau paminėti keturis papildomus aspektus, kurie yra svarbus siekiant sukurti ne tik konkurencingą, bet ir sąžininga, teisinga skaitminė visuomenė. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie e, švietimo sistemos paramą darbo jėgai, siekiant darbuotojams rasti naują vietą visuomenėje arba gauti naujas pareigas. Darbo rinka labai sparčiai transformuojasi, tą minėjo pranešėjo atstovas. Todėl būtina užsitikrinti tinkamą darbuotojų paramą, kad jie galėtų greitai prisitaikyti prie sparčiai kintančios darbo rinkos. Kitas dalykas - vienodos prieigos galimybės prie skaitmeninių galimybių. Tai yra ne tik techninio pobūdžio prieiga. Turime žinoti, kad valstybėse narėse regionuose yra didelių skirtumų, kalbant apie prieigą prie tinklo, taip pat nėra užtikrinta vienodas tinklų pajėgumo greitis. Taip pat reikia kalbėti apie galimybę aktyviai dalyvauti skaitmeninėje erdvėje. Būtina užtikrinti vienodas žinias ir vienodą junglumo lygį. Trečias dalykas. Kalbame apie skaitmę visuomenę, skaitminę rinką. Paprastai turime omenyje techninio pobūdžio klausimus, tinklus, IRT įrangą ir panašiai. Turime omenyje specialiasias žmonių turimas žinias, kaip pasinaudoti tokiamis priemonėmis, tačiau labai svarbu ir apmokyti visuomenės narius, kaip pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti politikos gyvenime, pasinaudoti kitomis jiems priklausančiomis teisėmis bei laisvėmis, nes visa tai yra susiję. Ir galiausiai aš norėčiau paminėti duomenų apsaugos klausimus taip pat ir saugų naudojimąsi internetu, socialinės žiniasklaidos siūlomas galimybės. Būtina nuo mažų dienų šviesti visuomenę, kaip gyventi saugiai e, skaitmeninėme amžiuje. Ačiū. Uh, much, colleague. Labai ačiū kolegai už žaliųjų E, frakcijos pozicijos pristatymą. Toliau mano sąraše yra GUE atstovė ponia Matijas. Prašom. Madam Matijas, I thought you are, you are, uh, she was present. Maniau, kad ponia Matijas e, yra posėdžių salėje, bent jau taip man pasirodė prieš keletą minučių. Kągi dabar ponia Toja. Ačiū, pirmininkė. Sveiki sugrįžę į darbą. Keletas trumpų pastebėjimų. Man taip pat kilo procedūrinių e, problemų, kaip ir ponui Zorinio, nes iš tiesų yra šiokios tokios painiavos. teko girdėti, kad yra sunkumų su skaitmenėmis paslaugomis. Skaitmeninimui augant, mano nuomonė, mums reikia skirti šiam klausimui ypatingą dėmesį. Viešosios paslaugos yra realios paslaugos teikiamos mūsų piliečiams. Tačiau tai atveria vieną labai svarbę sritį, kuri iki šiol nebuvo stipriai apsaugota. Taigi aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį klausimą. Kitas dalykas - skaitmeninimas. Yra stebimas kiekvienoje gyvenimo srityje, tačiau kai kalbame apie kokybišką demokratiją, mes turime šviesti piliečius šiuo klausimu mokyklose ir ne tik mokyklose. Toks švietimas turi tęstis visą gyvenimą. Taigi, testinis mokymas turi būti užtikrintas visiems tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie skaitmenę kultūrą, taip pat kurie nori tą dėstyti. Taigi turėtų būti mokymo programos tiems mokytojams mokyklose, kurie dėsto šį dalyką. Kai kas kalbėjo apie skaitmenės platformas ir bendruomenės ir sakė, kad jos yra atsakingos už visuomenės informavimą. Visuomenė turi gebėti naudotis tokiamis priemonėmis, taip pat turi samonėti šiuo klausimu. Taigi šių platformų ir bendruomenių tikslas yra labai svarbus. Dar vienas dalykas. Mes turime kalbėti apie sistemos pagrindą. Čia kalbame apie keletą skirtingų dalykų. Galima kalbėti apie plašia juosti ryšį kaip apie esmę arba apie kibernetinį saugumą. Tačiau tai yra tie klausimai, kuriuos turime išsamei analizuoti Taigi jų negalima apjungti į vieną. Ačiū. Uh, thank you very much, madam. Um. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, pateikti pastabų? Ne. Europos komisijos vardu dabar pasisakys ponė Ferrari iš jaunimo, jau sporto ir kultūros generalinio direktorato. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Jums visiems už pasiūlymus, už Jūsų nuomonę. Ta nuomonė labai aktuali ir tiksli ir labai puikiai dera su skaitmeninio švietimo planu. Tiesiog norėčiau akcentuoti, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra svarbus ne tik busimoms darbo vietoms, e, jie svarbus jau dabar. Mes dabar negalime gyventi be technologijų, negalime dirbti be technologijų. Tai tiesiog noriu akcentuoti akcentuoti, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų susijusių su šiais aspektais. Žinoma, skaitmeninės kompetencijos įeina į visą gyvenimą trunkančio mokymosi koncepciją ir nors skaitmeninis, skaitmeninio švietimo planas daugiausiai skirtas mm, viduriniam ir aukštajam mokslui, mes taip pat suprantame, kad būtina uh, atnaujinti ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius ne tik darbo vietoje, bet ir apskritai gyvenime. Šie įgūdžiai labai svarbus norint dalyvauti politikoje, norint demokratiškai dalyvauti. Taigi reikia mm, galvoti ne tik apie piliečius, bet apie skaitmeninius piliečius ir apskritai apie technologijų vaidmenį mūsų gyvenime. Čia kalbu apie dalyvavimą viešosiuose paslaugose ir mm, politinėme gyvenime. Ir dar dvi pastabos. Mes apie skaitmeninius įgūdžius galvojame kaip apie labai platų įgūdžių rinkinį, kurį turėtų turėti visi tam tikrų gyvenimo etapų, tačiau egzistuoja ir specializuotų IRT įgūdžių poreikis. Ir tai, į tai įeina ne tik įgūdžiai, kurių reikia programuotojams ar su skaitmeninėmis technologijomis dirbantiems asmenims, tų įgūdžių reikia tam, kad asmo būtų kompetentingas, kad turėtų pažangių žinių, kurias galėtų pritaikyti įvairiose srityse, ne tik IRT srityje. Taigi galima būti ir skaitmeninių menininkų, skaitmeninių analitikų ir panašiai. Ir čia, žinoma, labai svarbus yra švietimas, skaitmeninis švietimas yra labai svarbus įvairiose šalise ir daugelis valstybių narių ir daugelis ministrų dabar kaip tik iš esmės reformuoja mm, savo sistemas. Ačiū. Much, madam, your... Dėkoju, už jūsų pastabas Europos komisijos vardu. Dabar mūsų pranešėjo atstovas. Taip, man atrodo, kad mm, čia tas atstovavimas tikrai platus, kolegos pakeičia vieni kitus. Pono Deutsch vardu dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Ponas Deutsch, žinoma, nekantriai laukia galimybių toliau dirbti, kai bus nagrinėjami pakeitimai ir ieškoma kompromisu. Ačiū. Taigi švietimas, jaunimas, sportas, kultūra - šie klausimai mums yra labai svarbus. Galbūt tai nėra tiesiogiai Europos parlamento atsakomybė, tačiau kita vertus svarbu žinoti, kokia yra padėti šioje srityje ir daryti jai įtaką. Kolegos, terminas teikti pakeitimus yra šių metų rugsėjo 5 diena, balsavimas įtrė komitete vyks spalio 9 dieną, o pagrindinėme komitete lapkričio 12 dieną. Tiek. Dėl ketvirto punkto dabar penktas punktas. Tam tikrų plastikų tabako produktų poveikio aplinkai mažinimas. Aptarsime nuomonės projektą. Mūsų pranešėja yra ponia Barbara Kapil. Noriu pasakyti, kad ši iniciatyva yra skirta, siekia, šią iniciatyvą yra siekiama sumažinti e, plastiko atliekų susidarančių iš vienkartinių, vienkartinių plastiko produktų e, susidarimą e, jūrose. Įgyvendinant priemonės, kurios yra jau yra numatytos ES plastiko gaminių strategijoje. E, pranešėja dar prieš atostogas pristatė savo nuomonės projektą kad sudarytų galimybės e, mums greitai patvirtinti nuomonę ir kad pagrindinis Envi komitetas turėtų pakankamai laiko dėryboms su tai taryba iki kadencijos pabaigos. Taigi žodis pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Pasiūlymas dėl direktyvos, kuriuo siekiama mažinti tam tikrų plastiko produktų poveikį aplinkai yra labai svarbus. Iš kasmet jūrose susidaro 500 tūkstančių tonų plastiko atliekų ir plastiko atliekos kelia vis didesnį pavojų ekosistemoms, žmogaus veikatai, turizmui e, ir laivybos pramoniai. Atliekų problema yra milžiniška. 18 iš 20 dešimties didžiausių atliekų gamintojų yra e, Azijoje, tai yra Kinija, taip pat didelė teršėja yra ir JAV. Taigi maždaug 80 procentų atliekų susidaro 20 šalių. Labai džiaugiuosi, kad tarptų šalių nėra ES valstybių narių. Siekdami mažinti atliekų kiekius jūrose, turime imtis priemonių G7, G20 grupėje, turime sudaryti partnerystės, turime imtis priemonių dėl tvaraus vystimosi. Kitas dalykas, turime stiprinti žiedinę ekonomiką. Ir tai turėtų būti daroma visame pasaulyje. Plastiko perdirbimo uh, procentas, ES yra 30 procentų, JAV 10 procentų. ES žiedinės ekonomikos pakete yra numatytas 50 procentų plastiko perdirbimo tikslas iki 2025 metų, o iki 2030 metų 55 procentai. Tai yra ambicingas, bet įgyvendinamas tikslas. Iki du, nuo 2019 metų bus uždrausta naudoti plastikinius maišelius ir tai turėtų labai smarkiai sumažinti atliekų kiekius. Taip pat buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad kuris atskleidė, kokie yra pagrindiniai dešimt vienkartinių plastiko produktų, kuriais dažniausiai yra teršiamos jūros, paplūdimiai, Tai yra gėrimų indeliai, šiaudeliai ir kiti gaminiai, kurie ir taip pat netinkamai pašalinti žvejybos įrankiai. Mm, šie produktai sudaro 70 procentų visų plastiko atliekų. Komisija siūlo tam tikras priemonės E, kurios turėtų padėti vienkartinio plastiko gaminių naudojimą sumažinti 50 procentų. Taigi bus uždrausti tam tikri plastiko produktai, bus siekiama mažinti jų naudojimą, bus nustatyta gamintojų atsakomybė mm, sutvarkyti tos produktus. Taip pat bus reikalavimas gražinti žvejybos įrankius, bus keliami tam tikri reikalavimai dėl produktų dizaino, pavyzdžiui, dėl dangte butelių kamštelių. Visą tai turėtų sumažinti poveikia aplinkai. Šių reikalavimų gyvendinimo išlaidos bus 2 milijardai eurų. Vartotojai susidurs, na, susidurs su tam tikrais nepatogumais, tačiau bus sutaupyta maždaug 6,2 milijardo eurų. Taip pat e, turėtų padidėti ir pajamos 0,6 procentais, tačiau gali būti, kad e, dėl gamintojo, gamintojo atsakomybė kris ant vartotojų pečių. Kalbant apie vienkartinių plastiko gaminių uždraudimo E, dauguma iš 50 tūkstančių plastiką gaminančių bendrovių yra mažos ir vidutinės įmonės, taigi joms prireiks laiko, kad galėtų įgyventi reikalavimus. Man atrodo, kad nustatyta įgyvendinimo data nėra tinkama. Toliau, kalbant apie proporcingumą ir gamintojo atsakomybę, dėl to dar nėra atliktas poveikio vertinimas. Taip pat reikia galvoti apie proporcingumą ir nustatant griežtesnius reikalavimus ir standartus produktams, kurie mm, gali irti jūrose. Mm, programoje Horizontas 2020 buvo skirta 250 e, milijonų eurų tyrimams. E, vėliau bus skiriama dar 100 milijonų eurų E, taigi būtų gerai, jeigu tas finansavimas būtų įtrauktas ir daugiametę finansinę programą. E, kadangi bus atliekami moksliniai tyrimai šioje srityje, tai turėtų būti sukurta maždaug 30 tūkstančių naujų darbo vietų. Mes turime didinti samoningumą, kad žmonės vengtų tokių atliekų, kad jas rušiuotų ir perdirbtų. Reikia priemonių ir paskatų, taip pat automatizuotų atliekų surinkimo sistemų kuriomis galėtų naudotis vartotojai. Aš pateikiau pakeitimų šią temą komisijai ir dabar laukiu galimybės aptarti pakeitimus su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu. Pone Sperk. Ačiū. Visų pirma, komisijos pasiūlymas mažinti e, šias atlikas yra tinkamas ir mes žinome, kad tikrai nėra jokio plano B, norint išgelbėti mūsų planetą, mes turime e, imtis visokiojopų pastangų. Tačiau aš manau, kad čia reikalinga vadinamoji 3E pusiausvyrą. Tai yra žmonių įtraukimas, inžinierija ir įgyvendinimas. Visų pirma, mes turime šviesti vartotojus, didinti jų samoningumą, tos problemos, kurias sprendžiame suvokimą. Reikia keisti vartotojų e, elgesį šių vienkartinių plastiko gaminių atžvilgių. Ir visų pirma, reikia mažinti tokių atlikų sustarimą jūrose aš pradedu kampaniją dėl plastiko, sieksiu didinti samoningumo mokyklos ir labai dėkoju kolegiams Virkunen ir Ribeiro už tai, kad taip pat prisidėjo prie šios iniciatyvos tikrai labai didžiuojuosi, kad ir džiaugiuosi, kad prie to prisideda ir vicepirmininkas Katainen. Mano nuomonė, šie pasiūlymai turėtų prisidėti prie mūsų verslo kūrybiškumo ir ypač svarbu, ypač pietuose diskutuoti apie transformaciją. Verslas turi ieškoti naujų sprendimų, kurti naujus verslo modelius. Ir tam yra konkrečių priemonių. Tai yra horizontas Euro Europa. Taip pat ir nauja InvestEU programa, iš kurios gali būti skiriamas finansavimas e, žiediniai ekonomikai e, paremti. Pateiksiu pavyzdį. Mano šalyje Graikijoje yra maždaug 300 mažų ir vidutinių įmonių, kurios gamina vienkartinius plastiko gaminius ir tos įmonės perdirbtą plastiką naudoja kaip pagrindinę žaliavą, tačiau tuo pačiu metu Graikijoje perdirbama tik 8 procentai vienkartinių plastiko gaminių. Ir galiausiai mes turime pagalvoti, kur, kur E, reikia mm, imtis griežčiausių priemonių. Taigi aš prieštarauju komisijos pasiūlymui uždrausti tam tikrus produktus. Taip pat ketinu pasiūlyti e, specialių nuostatų saloms ir pakrančių zonoms, kadangi būtent jos jaučia didžiausią poveikį. Baigdama pasakysiu, kad labai svarbu keisti vartotojų elgesį, svarbu įtraukti vietos regioninės valdžios institucijas, įgyvendinant e, plastiko gaminių strategiją ir Taip pat turime įtraukti ir mažas ir vidutinės įmonės, kad visas šis procesas įgytų pagreitį. Uh, much, madam, for your, for your Dėkoju už pastabas. Toliau Aldė vardu. Orikvart, kuris pakeičia kolegą Teličką. Prašau, žodis jums. Uh, Perskaitysiu pastabas pranešė, noriu padėkoti e, pranešė už atliktą darbą. E, ji puikiai susidaro lab, su labai sunkia užduotimi, nes tarša, ypač tarša plastiko gaminiais, yra labai rimta problema. Malonu matyti, kad vis daugiau veiksmų imasi verslas, vartotojai ir politikos kuriejai, formuotojai. Komisijos pasiūlymas buvo ilgai lauktas. Ir tai bus platesnio paketo dalis, kurios tikslas siekti pokyčių. Tarša plastiko gaminiais vyksta ne vien jūro aplinkoje. Tai vyksta visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir sausumoje. Kalbama apie, įvai, apie skirtingas e, gaminių grupės, vienkartinio naudojimo plastikos gaminius Ir tai susiję ir su pakuočių teisės aktais, kurie įsigaliojo. Yra labai svarbu surinkti gėrimų pakuotės, gėrimų tarą. Labai svarbu užtikrinti surinkimą ir perdirbimą tam tikrų pakuočių grupių pakuočių direktyva, pakuočių atliekų direktyva apie tai kalba. Dėl to man kyla klausimas, kokios būtų teisinės pasiekmes, jeigu būtų naujos taisyklės nustatytos atskiroms gaminių grupėms, kaip tai paveiks e, rinką, kai jau yra e, nusistovėjusios tam tikros atliekų surinkimo sistemos, kokį tai turės poveikį. Užuot e, požiūrio paremto gaminiais, aš siūlyčiau taikyti medžiagų ar substancijų požiūrį. Reikia kalbėti apie polimerus, apie jų naudojimą gamyboje, tai turi poveikį, kai kalbam apie perdirbimą. Taip pat kalba eina apie didesnę gamintojų atsakomybę. Ir šiame pakete turėtų būti daugiau aiškumo dėl gamintojų vaidmens ir atsakomybės. Šiame pasiūlyme neatsirado daugiau aiškumo, priešingai yra įvedamos papildomos priemonės, kalbant apie atskiras gaminių grupės, nėra aišku dėl atsakomybės ir nėra aišku, ar gamintojai gali prisimti atsakomybę už taršą, kurią vykdo vartotojai. Pagal atliekų hierarchiją, kaip ir atliekų pagrindų direktyvo, prevencija yra veiksmingiausia priemonė šioje uh, politikos srityje. Dėl to turime sutelkti dėmesį į švietimą, informatumo, samoningumo didinimą ir požiūrį, kuris grindžiamas uh, mokslo žiniomis. Taip pat yra nemažai savanoriškų projektų, kuriais stengiamasi sutvarkyti užterštas vietovės paplūdimus, kuriuose dalyvauja piliečiai. Mes turime įvesti ir sukurti tinkamas, tinkamus ir gyvendinamus teisės aktus. Tai yra didžiulis iššūkis ir mes turime tą iššūkį priimti ir išspręsti problemas. Ačiū. Thank you. Thank you, Kogis, your... Ačiū kolegos už pastabas. Toliau UE vardu ponas Benito Ziluaga. Dėkuoju pirmininkė. Deja, jau padaryta nemažai žalos dėl plastiko atlikų. Ir man malonu, kad galiausiai labai rimtai Europos komisija pasižiūrėjo šį pro, šią problemą ir patikė teisėkuros pasiūlymą. Šis pasiūlymas apima dešimt dažniausiai e, aptinkamų e, pakrantėse ir jūrose plastiko gaminių. Tačiau mes neturime apsiriboti vien kosmetinėmis priemonėmis. Mes turime sustiprinti šį pasiūlymą, padaryti jį griežtesnį. Šios nuomonės projektas dėja silpnina komisijos pasiūlymą. Norėčiau pasiūlyti tris dalykus, kurie galėtų sugriežtinti pasiūlymą. Pirmiausia, sutelti dėmesį į plastiko gaminių mažesnį naudojimą ir į jų pakartotinį naudojimą. didesniam kiekiu plastiko gaminių reikėtų taikyti naujas priemonės. Taip pat reikėtų taikyti tikslus, kuriais yra mažinami maisto ir gėrimų, maisto ir gėrimų, ta, gėrimų taros naudojimas. Mes neturėtume ir toliau tęsti šios žalingos pakuočių kultūros ir tradicijos. Taip pat turime padidinti gamintojų atsakomybę, tai yra esminis dalykas. Gamintojas turi padengti e, sąnaudas plastiko produktų surinkimo ir jų perdirbimo. Tai yra labai svarbus dalykas. Šios pasiūlymus mes pateiksime pakeitimų formą ir laukiame vaisingų diskusijų šią temą. Ačiū. Ačiū kolega. Kolega Zorindio, SND frakcijos svarbu. Ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau Envi ir ITRE komitetus, e, sprendžia šį klausimą ir norėjau prisidėti prie šių diskusijų. Klausimas labai svarbus. Mums reikia didinti informatumą, samoningumą ir ši kampanija turėtų turėti tiesioginį poveikį Europos piliečiams. Turime pasinaudoti šią galimybę ir skatinti plastiko gaminių pakartotinį naudojimą. Taip pat pakeisti visą ekonomikos modelį, kuriuo grindžiamas plastiko gaminių gaminimas ir dėl kurio susidaro ištisos plastiko atliekų salos mūsų vandenynuose. Galėtume imtis lyderio vaidmens Turime būti novatoriški. Kai kalbam apie žvejybos įrankius, turime gerinti susiklošiusias tradicijas, kultūrą. Turime nustatyti kiekybinius tikslus žvejybos įrankiams. Viena vertus turime dirbti su informacija, didinti samoningumą, informatumą ir keisti visuomenės elgesį. Taip pat reikia skirti dėmesio ir žvejybos įrankiams. Dėkuoju, ačiū, kad ir ITRE, ir ENVI vardu pasisakėte. Aš taip pat turiu tokios patirties, labai, svarbu, labai įdomu buvo e, klausytis diskusijų abiejose komitetuose, šiek tiek skyrėsi jų nuomonė. O dabar periname prie Europos komisijos atstovų Hugo Šalė iš aplinkos generalinio direktorato žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man malonu būti čia. Dėkuoju pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Tai yra didžiulis indėlis prie šių diskusijų, kurios vyksta daugelį Europos parlamento komitetų. Ir yra didžiulis susidomėjimas ir tai leis mums laikytis mūsų nustatyto darbų grafiko teisėkuros procese. Komisija stengiasi didžiai klausytis ir suprasti motivaciją ir argumentus dėl siūlomų pakeitimų. Turime keletą preliminarinių pastabų dėl jau pateiktų pakeitimų ir dėl komentarų, kuriuos pateikė šiandien komiteto nariai. Mums malonu pažymėti, jog yra pritarima ambicingam požiūriui spręsti jūrų taršos problemą. Taip pat buvo pasisakoma ir kitose komitetuose, kad nuomonių rengimas e, taip pat atspindi įvairius siūlomus veiksmus. Siūloma laikytis pasaulinio požiūrio, kovojant su jūrų tarša plastiko gaminiais Ir reikėtų tai įtraukti ir kitas šalis, kurios yra už ES ribų. Tačiau net jeigu mes ir sutartume dėl to, kad būtina laikytis pasaulinio požiūrio ir tai atsispindi ir tarptautinėme ligmenyje, ES plastikos strategijoje taip pat yra e, atspindėta ir junė rezoliucijoje yra parengta šio klausimu, bet būtina, kad Europos vaidintų savo vaidmenį ir pasirūpintų, kad būtų sprendžiama taršos problema. norėčiau priminti viceprinko Timemarso pasiūly, pateiktą pasiūlymą. Mes taip pat prisidedama prie šios problemos atsirinimo, dėl to turime prisidėti prie problemos sprendimo. Manau, kad visi tam pritarė. Šiandien komiteto nariai pateikė komentarus ir svarbu būtų pabrėžti dėl pasiūlyto ženklinimo. Mes pasiūlėme ženklinimą tam tikriems gaminiams, kurie yra netinkamai e, šalinami, pavyzdžiui, asmenių hygienos priemonių <clears throat> metimas į klozetus. Bet čia reikėtų vengti rinkos suskaldimo pavojaus. Negalime taikyti požiūrio, kuris tiktų visiems. Yra akivaizdu, jog vartotojai turi visas tas priemonės labai aiškiai suprasti. Dėl to svarbu, kad komisija galėtų priimti ir patvirtinti suderintas taisyklės per gyvenimo teisės aktą. Buvo pasiūlymas, kad nereikėtų informacijos reikalavimų dėl plastiko gaminių. Kai kuriems gaminiams būtent yra svarbu nurodyti, kad jie yra pagaminti iš plastiko ir dėl to jie yra netinkamai šalinami. Iš principo mes neprieštavome plastiko naudojimui, bet tam tikras plastikas, tam tikros rūšies plastikas neturėtų būti šalinamas netinkamai. Taip pat mes turime dirbti prie tokių klausimų, kurie susiję su biologiniu įrimu. 15 straipsnio peržiūra turėtų būti atlikta turėtume holistiškai pasižiūrėti į šį dalyką, taip pat atsižvelgti ir plastikos strategiją. Visi sutarė, kad informatumo didimo kampanijos yra labai svarbios. Bet poveikio vertinimas ir tyrimai parodė, kad informatumo didinimo kampanijos papildo kitas priemonės. Ir jos nėra itin efektyvios, jeigu tai yra pavienė priemonė. Tai visi mano komentarai šiame etape. Ačiū. Ačiū, dėkuoju už pastabas. Pone pranešėja Barbara, prašau. Noriu šešėl... padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų vertingas pastabas. Visi sutarėme, kad tai yra labai svarbi pasaulinė tema. Taip pat sutarėme, kad pramonė ir mažos ir vidinės įmonės turi turėti pakankamai laiko pagaminti alternatyviems gaminiams. Kad būtų galima užtikrinti suderinimo harmonizavimą tiek ES, tiek pasauliniu lygiu. Tai yra įgyvendinti naujus standartus. Kaip jau minėjau, Pagrindiniai gamintojai yra mažos ir vienas įmonės Europoje. Taip pat yra labai svarbu informumo didinimo kampanijos. Vartotojai turi suprasti, jog reikia vengti atliekų susidarimo, reikia užtikrinti gaminių perdirbimo procesus, ypač tai susiję su plastiko pakuotėmis. Tai turėtų būti raudona gyja mūsų šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Terminai mus spaudžia, laiko, laiko turime nedaug, rytoj yra galutinis terminas pateikti pakeitimams, o 24 rugsėjo turime balsuoti komitete. Turime dirbti sparčiai, o šiame etape noriu visiems padėkoti. Laikas tikrai spaudžia, turime užtikrinti struktūrinį poveikį tam, kad ši procedūra vyktų toliau. Ačiū ir visas pastabas. taip pat už jūsų pateiktus terminus. 6 rugsėjo yra galtinis terminas pateikti pakeitimams. Baigėme penktą klausimą nagrinėti, o dabar turime pradėti balsavimą. Po vienos minutės tikiuosi, kad mūsų salė bus pilna narių, nes kol kas mūsų nepakanka, kad galėtume pradėti balsavimo procedūrą. Okay. Good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, sveiki susirinkę į komiteto posėdį. Tikriausiai jums jau žinoma, kad praėjusią savaitę, praėjusią trečiadienį vyko bendras mūsų komiteto ir transporto komiteto posėdis dėl infrastruktūros tinklų priemonės. Jis truko pusantros valandos, tai buvo pirmas posėdis, mūsų komiteto posėdis po vasaros atostogų, taigi džiaugiuosi, kad grįžote į darbą. Mūsų laukia tikrai intensyvus laikotarpis. Ir turiu pasakyti, kad mes dirbsime maždaug pusmetį. Taigi, atvirai kalbant, kogi mes turime pasiekti per ateinantį pusmetį. Įtrio komitetas tikrai yra labai užimtas Ir jūsų padarytas pasirinkimas prieš ketverius metus buvo tikrai puikus. Aš kalbu apie jūsų pasirinkimą tapti įtrė komiteto nariais. Mes turime 18 teisėkuros paketų, dėl kurių turėsime dėrėti su taryba. Mūsų laukia du e, trilogai, maždaug po du trilogus kiekvienam paketui, taigi bus 36 dėrybos, Taigi mažiausiai du susitikimai kiekvieno pasiūlymo atžvilgių, bet greičiausiai bus surinkti net keturi susitikimai, kalbant apie skaitminę darbo atvarkę arba pagrindų programą. Taigi mūsų laukia tikrai daug darbo. Be to, mes turime 11 teisėkuros pasiūlymų, kuriuos renksime savo komitete. Septyni E, dokumentai jau yra parengti, dėl jų daromasi su taryba, o dėl septynių bus daromasi dar ateityje. Taigi linkiu sėkmės visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, sėkmės joms dėrybų metu. Matau, kad jūs džiaugiatės iš veidų, matau. O dabar pradėsime sunku savo darbą, pradėsime nuo balsavimo. Kągi pabandykime balsuoti. Išbandykime, kaip veikia mūsų įranga. The vote is closed. Baigiame balsavimo tikrinimą. Taigi, turime susidariusią kvorumą, taigi galėsime savo įtrio komitete balsuoti. Balsuosime dėl keturių pasiūlymų. Vyks du balsavimai. Pirmiausia, dėl sveikatos technologijų vertinimo pranešėja yra ponė Vyrink. Taip pat e, balsuosime dėl COP24 pranešimo. Balsavimas atidėtas, e, perkeltas iš Liepos mėnesio. Aš e, rengiau šį pranešimą. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad kalbant apie sveikatos technologijų įvertinimą, dėl pirmosios dalies jau buvo balsuota Liepos 10 dieną. Ir buvo nutarta, kad balsavimą tęsime nuo 133 pakeitimo. Taigi mes nuo to pakeitimo ir pradėsime, nuo 133. Dėl kitų pakeitimų jau buvo balsuota Liepos mėnesį. Taip pat mes pranešėme apie dalinio balsavimo rezultatus ir NV komiteto pranešėjams. Jie priemė domen šią svarbę informaciją. Taigi tiek yra procedūrinių pastabų Kągi eikime prie balsavimo. Šeštas darbo tvarkės klausimas - sveikatos technologijų vertinimas. 133 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 134. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 25 kompromisas, balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 20. Kas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Atmesta. Netaip paprasta suskaičiuoti balsus. 136 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 137 už, prieš susilaiko patvirtinta, 138 už, prieš susilaiko patvirtinta, 139 už, prieš Atmesta. 140 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 26 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 141 kas už, prieš. Pasitikrinkime 141 pakeitimas. Patvirtinta. 143. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 27 kompromisas. Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 146 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 146 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 kompromisas, kas už, prieš. Pasitikslinkime rezultatą. 28 kompromisas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 147. Kas už, kas prieš. Kągi, pasitikrinkime 147 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 23 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 148 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 149 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 27. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 29. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 32. Kas už, prieš. Pasitikrinkime. 32 pakeitimas. Pirmininkė, kodėl nebalsavome dėl pirmojo pakeitimo. Iš tiesų, trečias kompromisas apima ir pirmąjį pakeitimą. Todėl mes dėl jo jau balsavome. Na, aš taip nemanau, pirmininkė. Bent jau mano balsavimo sąraše taip nenurodyta. Do you think so? Is a proposal to vote? Siūloma balsuoti dėl pirmo pakeitimo. Gerai. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 34. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 34, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 40, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 40 pakeitimas. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41 kas už, prieš. Susilaiko, pasitikrinkime. 41 pakeitimas. Thank you. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penkisdešimtas, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 50 pakeitimas, baigiame balsuoti, atmesta. 8 kompromisas, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Ir balsuoti baigiame. Patvirtinta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 52 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 50. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ačiū. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. O dabar Kągi, rezultatai tokie patys kaip ir prieš atostogas. Sveikiname. Toliau kitas pranešimas yra itre indėlis į pranešimą. Vienas balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Ir baigiame balsavimą. Ačiū. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Kaip žinia, savo nuomonę mes persusime. Taip yra susitarę koordinatoriai. Mums reikalinga tokia procedūra, kad galėtume būti pasirengę envi komitete. Taigi mes vadovavomės sutrumpintą procedūrą, bet kaip matote, yra aiški dauguma. Ir ta informacija, kurią mes siunčiame Envi komitetui, artėjant kopo 24 sustikimui, yra labai svarbi. Tai yra svarbu verslo sektoriui, energetikos pramoniai Todėl labai svarbu savo nuomonę perduoti kolegoms Envi komitete. Ir dabar periname prie aštunto darbo atvarkės e, klausimo. Nuomonės projekto Aldo Paltričelio yra mūsų pranešėjas. Kalba eina apie sustarimą tarp ES ir Maroko karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarimas. Prisimenate, diskutavome primą klausimą prieš metus. Perėsime prie balsavimo. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. O dabar elektroninis vardinis balsavimas dėl teisėjų kuros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. didelė balsų dauguma patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Baigiame balsavimo procedūrą. Okay. Do we have our... How are you? Rubik. We are. Uh, dear friends, I would like to... Bičiuliai, norėčiau kreiptis į kolegas nenorinčius dalyvauti likusioje posėdžio dalyje, palikti posėdžių salę. Na, pakankamai aiškus pareiškimas iš mano pusės. Labai Jums ačiū. Puiku, pereikime prie devinto darbo atvarkės klausimo. 2021-2027 metų skaitmeninės Europos programos sudarimas. Kita daugiametė finansų programa yra susijusi su šia programa. Skaitmenė Europos, skaitmenės Europos programa e, įeina į daugiametę finansų programą. E, Ji yra susijusi su itin našaus e, skaičiavimo iniciatyva, jai skirtas e, biudžetas yra 9,2 milijardai eurų. Ir šios programos tikslas yra paremti Europos pramonės ir mokslo srities e, skaitmeninimą, taip pat neatsilikti nuo pasiekto pasaulinio lygio. Mūsų pranešėja yra ponia Angelika Mlinar. Prašom. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Sveikinu visus sugrįžusius iš atostogų. Tikiuosi, kad tai bus šviežus startas visiems mums. Džiaugiuosi galėdama pristatyti E, pranešimo projektą dėl skaitmeninės Europos programos. Iš tiesų, e, per trumpą laiką mes daug ką nuveikėme, kadangi turime suformuoti Europos parlamento poziciją, taip pat iki mūsų kadencijos pabaigos turime rasti sutarimą ir sutarybą. Tai yra plataus užmojo tikslas, tikiuosi, kad mums pavyks jį pasiekti. Mes kalbame apie pirmą bendrą europinę programą ir tai turėtų būti pirmas žingsnis stiprinant ir tobulinant, gerinant Europos kaip lyderės poziciją. Mes turime įveikti atotrukį, kuris veikia tiek viešai, tiek privatojų sektorių. Abu sektoriai turi taikyti novatoriškus skaitmeninius gebėjimus esminėse srityse. Prieš pereidama prie konkrečių programos elementų, norėčiau pabrėžti, kad bendras programos biudžetas, kaip jūs jau sakėte, ponė pirmininkė, siekia 9,2 milijardus eurų. Ir iš tiesų tai turėtų būti laikoma minimalia suma, kad programa būtų sėkmingai įgyvendinta. Biudžetas yra gan ribotas siekiant iššūkių kurių šiandien galbūt ir negalime numatyti. E, programa egzistuos kartu su kitais veiksmais skirtais skaitmeniniai transformacijai ir bus ribotas DFP. Todėl labai svarbu, kad šios programos įgyvendinimas maksimizuotų turimą potencialą, nedubliuojant jo su kitais tomis finansinėmis lėšomis. Mes turėtume ieškoti sąveikos tarp įvairių lėšų. Galiausiai optimalus finansavimo valdymas gali būti užtikrintas centrinio koordinavimo Europos komisijos lygiu. Be to reikia patikslinti e, finansinės e, lėšas pagal tikslus. E, pirmasis tikslas yra susijęs su itin našiu skaičiavimu, antras tikslas yra skirtas e, dirbtiniam intelektui, ją, jį koordinuos Europos komisija, trečias tikslas - kibernetinis saugumas. Šį klausimą koordinuos Europos kompetencijų centras, vadovaudamasis naujų reglamentų, kurį tikėtina komisija netrukus paskelbs. Ketvirtas tikslas - aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir penktas tikslas - dėgymas geriausios skaitmeninių pajėgumų, pajėgumų išnaudojimas ir saveikumas. Šios klausimus koordinuos skaitmeniniai centrai. Tai yra pirmoji investicinė Europos programa skirta skaitmeniniai transformacijai ir valstybių narių pastangų čia nepakanka. Mums reikia patikimų gebėjimų, kurie užtikrintų ES autonomiškumą strateginę prasme. Labai daug veiksmų vyksta šioje srityje, todėl aš manau, kad Europos parlamentas turėtų tikrinti darbo programas. Be to, komisijos pasiūlyme yra numatyti penki skirtingi tikslai, kurių negalima pasiekti vadovantis vienu požiūriu. Kai kurie tikslai yra labiau nukreipti į ES pajėgumus. Aš čia kalbu apie įtinašų skaičiavimą, o kiti tikslai yra susijęs su jautriomis rytimis, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas. Taigi, mes turime pagalvoti, kaip užtikrinti ES autonomiją ir laisvę. Mums reikia pamastyti, kaip konkrečiai gyvendinti šiuos tris strateginius tikslus ir esminį programos tikslą. Aš gan aktyviai dirbau. Norėjau sužinoti valstybių narių poziciją ir norėjau palikti galimybę bendradarbiauti su asocijuotosiomis ir trečiosiomis šalimis. Mano tikslas nėra atstumti tas šalis. Aš manau, kad mes turime kalbėti apie tikslų įvairovę ir apie tai, kaip užtikrinti įgyvendinimą, nesivadovaujant vienu požiūriu. Aš esu atvira šešėlinių pranešėjų nuomoniai, taip pat Europos komisijos indėliui, sprendžiant šį klausimą. Kitas dalykas. Ši programa e, siekia išplėsti mokslinius tyrimus mūsų ekonomikoje, mūsų visuomenėje. Mums reikalingos moderniausios technologijos, turime pasirūpinti verslo įmonėmis. Todėl mums yra reikalingas Europos inovacinių centrų tinklas, jis turi apimti kuo platesnę geografinę erdvę, taip pat jie yra reikalingi nacionaliniu lygiu, kad būtų galima reaguoti į vietos sunkumus. Mums reikia bent vieno tokio centro kiekviename regione, tai bus sunku pasiekti, tačiau tai yra būtina. Dar vienas dalykas, kalbant apie dirbtinio intelekto tikslą. Manau, kad turėtume galvoti apie etinius dalykus ir atitikti. Taip pat negalime pamiršti kitų pasiūlymų pagal DFP. Taigi lauksiu jūsų pasiūlymų, jūsų komentarų ir pastebėjimų. Tikiuosi geros diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dėkuoju, ponė, už tokį ilgą pasisakymą. Nebuvo jokių apribojimų numatyta iš mano pusės. Maniau, kad tikrai turime pakankamai laiko diskusijai. Kągi, toliau ponas Liubik, EPP frakcijos vardu. Uh, Ačiū, atsiprašau Pilą Dekastiljo vardu, nes ji yra EPP šešėlinė pranešė, tačiau e, ji manęs paprašė pasisakyti. Aš tai su malonumu darau, nes Angelika Nibla visada e, rengia pranešimus aktualiais klausimais, taigi sveikinu ją parengus puikų pranešimą. Kaip visada, Europos parlamentas stengiasi didinti biudžetą skirtą svarbioms programoms. Aš manau, kad mūsų komitetas turi tai paremti. Komisijos požiūris į vairias programas ir jų mm, ir galimybės jas finansuoti yra svarbus. Pagrindinis tikslas yra tinkama biudžeto struktūra ir šio požiūriu mes pritarėme pranešėjai. Mūsų nuomonė reikėtų dar padirbėti šioje srityje, visų pirma kalbant apie trečiųjų šalių dalyvavimą. Ypač čia turiu galvoje Europos ekonominės erdvės šalis. Šiaip kalbant apie trečiasias šalis, reikia nagrinėti kiekvieną atvejį atskirai. Mes siūlome kai kur E, pakoreguoti tekstą. Pavyzdžiui, apie tai yra 41, 47 ir 50 pakeitimai. Mes manome, kad tam tikri fondai lėšos turi likti skaipinės Europos programoje. Mes dėkojame pranešiai Milner ir tikimės gero bendratarpiavimo su visais pranešiais, šešėliniais pranešiais ir visais kitais, kurie dirba su šiuo pranešimu. Ačiū kolega Sorinjo. Na, puikus rezultatas, jūs pasisakysite jau apie trečiąjį pranešimą šiuo, šį, per šį posėdį ir dar be to kalbėjote SND frakcijos vardu, bet šį kartą kalbėsite savo vardu, nes esate šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau kai ką patikslinti dėl ankstesnio klausimo dėl ankstesnio punkto. Aš atstovavau kolegai, bet noriu pasidžiaugti pranešėjos atliktų darbų. Tie klausimai, tie dalykai, kurie buvo paminėti, pagerintų programą. Bet manau, kad vis dėlto Europa turi galimybių pateikti geresnių sprendimų dėl skaitmeninės transformacijos. Manau, kad daug ką pranešime galima patobulinti. Mes jau pasistomėjome pirmin, galvodami apie etin, etikos e, sistemos, etikos koncepcijos apibriešti. Visų šių klausimų etiniai aspektai yra labai svarbus. svarbi bus yra ir skaitmeninės darbo programos įgyvendinimas. Skaitmeninės Europos programa yra labai įdomi, bet įgyvendinimo požiūrių, manau, ją reikėtų sugriežtinti. Ypač kalbant apie standartus, mums nereikia didelio biudžeto, mums tiesiog reikia tinkamo finansavimo modelio. Ir aš manau, kad čia turėtume pasinaudoti galimybę užtikrinti Europos konkurencingumą ir siekti konvergencijos valstybėse narėse. Tai turi būti garantuojama, kad piliečiai turėtų reikiamų galimybių. Taigi manau, kad būtų labai svarbu sustiprinti programą šiais trim aspektais tada ji taptų mūsų įkvėpimo šaltiniu ir žinoma, aš apie tai kalbu pakeitimuose. Tai labai trumpai dėl šių trijų sričių. Konkurencingumas. Mums reikia gerų partnerysčių, reikia paprastų, bet tvirtų struktūrų ir procedūrų. Dėl prieinamumo ir finansavimo taip pat svarbu kiekviename regione turėti po centrą reikia į rinką orientuotų sprendimų, nes piliečiams reikia galimybės aiškiai pamatyti, kokie yra vidutinės ir ilgos trukmės tikslai. Tie, tačiau reikia nustatyti ir trumpojo laikotarpio tikslus. Turime parodyti, ko siekiame. Mums reikia, kad programa būtų gerai koordinuojama, Ten reikia nuoseklumo, reikia bendradarbiavimo tinklų. Turime galvoti ir apie saveikumą ir jį užtikrinti. Mm, čia matau didelį potencialą, kurį Europa turėtų kaip galima geriau išnaudoti. Ši programa turėtų padidinti Europos gebėjimų skaitminės transformacijos rytyje. Ši programa turi pasiekti kiekvieną pilietį. Ir dabar turime puikią galimybę tai ir padaryti. Turime gerinti paslaugas, prieigą. Dėl to ir pati programa taptų geresnė Ir mes turime į tai sutelkti dėmesį, kad pasiektume pažangos, turime ir toliau dirbti su šia programa. Nebegaiškime laiko. E, na, SND frakcija ir aš asmeniškai tikiuosi, kad mes nepraleisime šios galimybės. Ačiū dabar Ashley Foxeker vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už e, pranešimo projektą šio klausimu. Mano frakcija teigiamai vertina šį pasiūlymą, jame yra išdėstyti svarbus prioritetai, pažiūrėjus, skaitmeninimas, darbo jėgos prisitaikymas prie naujų technologijų ir viešojo administravimo modernizavimas. Manome, kad tai bus naudinga ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, jos galės naudotis naujomis technologijomis, taip pat vartotojams bus kuriami geresni produktai ir jie turės didesnį pasirinkimą. Pavyzdžiui, reikia padėti mažiems mažmenininkams įgyti žinių, kad galėtų prekiauti internetu, tai būtų naudinga vartotojams visoje Europoje. Pagrindinė problema čia yra pasitikėjimas skaitmeniniais sandoriais, taigi kibernetinis saugumui, kibernetiniam saugumui tenka ypatinga svarba. Norėčiau paprašyti komisijos, e, rengiant būsimą reglamentą dėl kibernetinio saugumo, apie tai pagalvoti, nes tai bus viena pagrindinių priemonių kibernetiniam saugumui užtikrinti. E, dar vienas svarbus klausimas yra duomenų klausimas. Jis svarbus skaitmeninės ekonomikos ir dirbtinio intelekto ateičiai. Taigi, mm, Atvirų duomenų principas e, yra tas dalykas, kurį mano frakcija tvirtai remia. Ir mes džiaugiamės, kad yra siekiama išplėsti skaitmeninių inovacijų centrų e, veiklą. Taip pat džiaugiamės, kad yra minimi ir etikos aspektai. Taip yra, yra ir kitose DFP dosie. Taip pat pritarėme sprendimų įtraukti įmonės startuolės, kad jos galėtų pasinaudoti programos teikiamą naudą. Tačiau e, nesutinkame su pranešėja. Mūsų nuomonė, e, šis, ši programa yra pramoninio intereso programa ir jie nėra siekiama strateginių tikslų. E, manau, kad strateginiai aspektai turi būti reglamentuojami susitarimuose dėl saugumo e, Ir manau, kad ši programa vis dėlto turėtų apsiriboti valstybėmis narėmis. Mūsų nuomonė siūlomi saugumo patikrinimai yra nereikalinga našta, tai yra netinkamas dalykas. Mums taip pat kelia nerima tam tikri e, žvalgybos elementai, e, atsiprašau, dirbtinio intelekto elementai. Taip tai gali kelti tam tikrų saugumo e, pavojų, tačiau mm, būtų neproporcinga tikrinti visko kaip yra siūloma. Mes tikrai nemanome, kad kiltų pavojus e, tinkamai apmokius darbuotojus ir e, instaliavus tinkamas programas e, įmonių kompiuteriuose. Na, tikiuosi, kad mes visi kartu gerai dirbsime ir pasieksime gerų rezultatų skaitmenės transformacijos rytyje. Ačiū, kolega. Skaitmeninė Europa ir etikos klausimai tikrai yra svarbus, mes dėl to visi sutarėme. Ačiū pirmininkė. Mes esame įsitikinę, kad ekonomika 4.0 ir skaitmeninimas E, yra galimybė kalbėti apie pokyčius mūsų e, visuomenėje ir tai yra puikiai galimybė, jeigu tik e, iš to naudos turės dauguma ir jeigu tai bus tinkamai valdoma. Na, yra sakoma, kad tie, kurie prisitaikys, išliks, o tie, kurie priešinsis, išmirs. Bet negali būti tokia logika vadovaujamasi valstybėse, kur vyrauja teisės viršenybė. Yra sutariama, kad e, vykstant skaitmeniniai revoliucijai mažiausias vaidmuo tenka pačioms technologijoms. E, svarbiausi aspektai yra socialiniai aspektai ir apie tai aš ir noriu pakalbėti. Mes norime išvengti to, kad skaitmeninimas dar labiau padalins visuomenę į laimėjusius ir pralaimėjusius ir dar labiau prisidės prie netoligaus turto e, paskirstimo. Ir tokių nuogastavimų išsakė Europos profsąjungų konfederacija. Mes taip pat norime įtraukti lyties, lyčių aspektus į e, visas diskusijas apie skaitmeninę ekonomiką, kad skaitmeninė ekonomika taptų priemonė lyčių lygybei lyčių lygybės situacijai gerinti. Taip pat esame sunerime ir dėl amžiaus skirtumų, ir dėl regioninių skirtumų, kai skirtingai pasinaudojama atsiveriančiomis galimybėmis. Mūsų nuomonė turi būti įvertintos socialinės pasiekmes, socialiniai padariniai. Reikia galvoti apie poveikį darbuotojams ir darbo sąlygoms. Turime renkti konsultacijas su socialiniais partneriais vykstant visoms diskusijoms. Taip pat nerima mums kelia dalykai susijęs su mokymu, turi būti teikiamos įtraukios prieinamos skaitmeninės paslaugos ir viešosios institucijos turi teikti tą paramą, kurios reikia visuomeniai ir darbuotojams. E, pasiūlymai dėl skaitmeninimo gali būti naudingos priemonės, jeigu tik e, bus siekiama kurti įtraukę visuomenę, kurioje sumažėtų skirtumai. Mm, dabar yra gyvendinama daug įvairiausių iniciatyvų iniciatyvų ir mums trūksta bendro vaizdo, kokiu rezultatų gali duoti visi šie pasiūlymai. Taigi mm, mes visą tai vertiname palankiai, tačiau turime labai atidžiai pagalvoti apie teikiamus pasiūlymus ir padarinius visuomenį. Euh, Ačiū pirmininkė. Na, aš noriu padėkoti pranešėjai bet ypatingai noriu akcentuoti vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus ir ku, į kurį, man atrodo, Europos komisija nepakankamai atsižvelgia. Tai yra dirbtinio intelekto kūrimas. Tai yra puikios galimybės. Manau, kad Europa atsilieka kuriant dirbtinį intelektą. Ir e, biudžetas e, skirtas e, dirbtiniam intelektui, tai yra 2,5 milijardo eurų yra per mažas, kad įveiktume tą atsilikimą. Manau, kad Europa turėtų daug daugiau investuoti į žinių ekonomiką, į būsimus poslinkius, į savo inžinierius ir į savo mokslininkus. Be to, šiame pranešime turėtume daugiau dėmesio skirti e, dirbtinio intelekto vaidmeniui skaitmeninėje e, ekonomikoje. Taip pat noriu įspėti dėl dirbtinio intelekto standartizavimo procedūrų pasauliniu lygiu. Mm, forumai, kurie dirba prie, prie tų standartų, e, daugiausia susideda iš amerikiečių ir kinų ekspertų. Ir mm, mes e, tiesiog e, sekame tuo, kaip bus dirbama ir, prarandame mm, galimybės, taigi man tai kelia didžiulį susirūpinimą ir aš tai norėjau akcentuoti. Ačiū. Ačiū. Dabar Connect generalinis dekro, direktoratas jam atstovauja ponas Veza Teravo. Prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, Dėkoju pranešėjai už tai, kad ji taip greit dirba su šio dosie, kad e, taip mm, mm, pasiryžo greitai nagrinėti šį dosie. Jis yra labai svarbus, turint galvoje bendrą mūsų tikslą užbaigti, kitą pavasarį užbaigti dėrybas dėl DFP. Tai yra labai svarbu, tačiau lygiai taip pat, o gal net dar svarbiau, be abejo yra tai, koks yra pranešimo turinys. Mes džiaugiamės pranešėjos išreikštą paramą ir kitų parlamento narių pritarimu bendriems programos tikslams. Džiaugiamės, kad jie pritarė, jog svarbu Europoje turėti specialią programą, kuri būtų skirta skaitmeniniams gebėjimams kurti ir stiprinti, kad mūsų viešasis sektorius ir verslas galėtų tais gebėjimais pasinaudoti ir duoti naudos piliečiams. Tai žinoma yra svarbu ir mokslininkams bei tyrėjams. Dabar pateiksiu keletą preliminarių reakcijų išsakytas pastabas. Žinoma, Ir mes džiaugiamės, kad parlamentas mano, jog mūsų siūlomas biudžetas yra minimumas, kurio reikia kuriant ir panaudojant tos gebėjimus. Žinoma, kai mes patikėme savo pasiūlymus, ši suma buvo nustatoma atsižvelgiant į bendrą kontekstą, į paskirstimą naujoje DFP. Mūsų nuomonė, mūsų pasiūlyta suma yra minimumas, minimali, kuri leistų mums įgyvendinti prasmingas programas. Mm, toliau dėl pranešėjos pasiūlymo jau reglamente aiškiai įvardyti, kokios institucijos įgyvendins e, įvairius tikslus turėsime apie tai pagalvoti. Aš atkreipiau dėmesį, kad tai, kas buvo pasakyta, atitinka tai, ką mes sakėme pridėtame poveikio vertinime. Žinoma, turime taip pat atsižvelgti į tai, kad ateityje kai kuriuose srityse gali prireikti didesnio lankstumo. Tai priklausys nuo to, kaip metams bėgant bus įgyvendinami programos veiksmai. Pavyzdžiui, dėl HBC e, akivaizdu, kad tai yra jungtinė įmonė, kuri bus atsakinga už bendroji įmonė, kuri bus atsakinga už pirmo tikslo įgyvendinimą. Toliau e, skaitmeninių techn... inovacijų centrų svarba. Jeigu norime tų gebėjimų, kuriais galėtų pasinaudoti ir ūkio subjektai, ir viešojo sektoriaus atstovai įvairiose ES šalyse. Tai tie gebėjimai turi būti pakankamai gerai paskirstyti tarp valstybių narių ir regionų. Čia turėčiau akcentuoti, kad skaitmeninių inovacijų centrai turėtų sudaryti tinkamus veiksmingus tinklus, kad inovacijos ir sukauptos specialiosios žinios būtų prieinamos visiems suinteresuotėsiams subjektams Europoje. Net jeigu arčiausiai esantis e, centras ir neturi reikiamų gebėjimų, svarbu, kad jis e, turėtų tinkamus ryšius su kitais centrais. Taip pat pasižymėjau pastabas dėl trečiųjų šalių dalyvavimo ir to, kiek ši programa turėtų būti skirta Europos gebėjimams stiprinti. Taip mes tai suprantame, bet galima leisti ir trečiosiam šalims dalyvauti. Komisija čia siūlo tam tikrų saugiklių, kurie įtraukiami į susitarimus su trečiosiomis šalimis. Bet žinoma, galima diskutuoti, ar apie tai reikėtų e, konkrečiai kalbėti reglamente, ar tai būtų galima įtraukti vėliau. Tačiau pasižymėjau tai, ką jūs sakėte. Ir dar paskutinis dalykas, apie kurį noriu pakalbėti. Pas, paskutinėme pasisakymė nuskambėjo mintis, kad lėšų per mažai skiriama dirbtiniam intelektui. Turėtume mes apie tai dar pagalvoti, bet mes apsisprendę dėl viso biudžeto turėsime labai atidžiai svarstyti, kaip paskirstyti tą biudžetą skirtingiams tikslams. Reikės pusiausviros ir jeigu pusiausviros nebus, tai kils pavojus, kad net ir skyrus daugiau lėšų dirbtiniam intelektui nebūtinai bus galimybė pasinaudoti tais sukurtais gebėjimais, jeigu prieš tai nebuvo sukurti ypatingo veiks efektyvumo kompiuteriniai gebėjimai. Taigi ačiū Jums, džiaugiamės galėdami dirbti draugė su parlamentu ir ieškoti atsakymų į klausimus klausimų sprendimo būdų. Lauksime tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū už pastabas. E, suteiksiu žodį pranešėjai, kad e, padarytų išvadas. E, laiko neribosiu. Ačiū. Ačiū, dabar nekalbėsiu ilgai, nes pradžioje pasisakiau labai ilgai. Noriu padėkoti visiems kolegoms, šešėlinėms pranešėjams iš kitų frakcijų. Ačiū Jums už paramą, už Jūsų įsipareigojimą dirbti su šia programa. Žiūrėdami į programos metmenis, manome, kad tai yra gera programa paminėjote keletą temų, kurių aš tikėjausi. Akivaizdu, kad Mūsų sieja bendras tikslas, reikia e, tokios programos ir gebėjimų, kurie paremtų mūsų piliečius besikeičiančiame pasaulyje. Bet žinoma, visa tai veiks tinkamai tik e, tuo atveju, jeigu tinkamai apibriešime reikiamas detalės. Aš manau, kad intensyvios diskusijos dabar tik prasideda. Mūsų laukia dar nemažai darbo ir dėrybų, kadangi darbo grafikas e, labai įtemptas. Na, tikiuosi, kad rezultatai bus geri. Aš tikiuosi, kad mes visi labiausiai galvosime apie rezultatus, o ne ką kitą. Dėkoju Jums už pasisakymus šiandien ir laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū preliminarus grafikas. E, terminas teikti pasiūlymus yra rugsėjo 7 diena. Tai yra ši savaitė, šią savaitę. O dėl tolesnių etapų susitarsime su IMKO komitetu, nes iš dalies su tuo komitetu dalyjamės atsakomybę, nors mes esame pagrindinis komitetas, bet su IMKO sutarsime dėl tolesnių žingsnių. Ačiū dabar, periname prie dešimto punkto, tai yra Europos gynybos fondo steigimas. Taigi ponas Krasnodėpski iš KR frakcijos yra atsakingas asmuo. Noriu priminti, kad komisija birželio mėnesį pristatė pasiūlymus dėl šios iniciatyvos finansavimo. Yra numatyta 13 milijardų moksliniams tyrimams ir konkretiems veiksmams investicijų srityje, tai yra investicijų į gynybą Europoje srityje. Taigi yra numatomos investicijos ir veiksmai, kurių imsis keletas valstybių narių. Taigi vairios valstybės narės sudarys partnerystės. Tikimės, kad mums pavyks sukurti tam tikrą katalizatorių, kuris Mm, skatins pramonę kurti tam tikrą bazę Europoje. Ši, šioje, ši programa yra skirta ir pramoniai, pramonės sektoriams ir mokslininkams. E, pirmosioms investicijoms pagal šią programą kol kas yra skiriama pusė <coughs> milijardo eurų. Dabar suteiksiu žodį ponui Krasnodėpskijai. Ačiū pirmininkė. Jūs labai gerai pristatėte šio pasiūlymo kontekstą. Čia kalbame apie Europos e, gynybos fondą ir kaip aš jau anksčiau esu sakęs, mes e, turime e, tęsti savo įsipareigomus dėl Europos gynybos pramonės. Mes jau e, aptarėme tam tikrus pasiūlymus, labai puikiai bendradarbiavau su ponė Grostet, kuri yra labai <coughs> įsitraukusi į šį darbą. Taip pat džiaugiuosi, kad e, mano pateikti pakeitimai, už kuriuos aš kovojau, buvo įtraukti komisijos e, pasiūlymus susit... surengiau keletą susitikimų su Europos pramonės atstovais, mokslinių tyrimų centrais ir, na, paaiškėjo, kad kaip visada reikia dar patikslinti kai kuriuos aspektus ir kai kuriuos klausimus. Dabar norėčiau paminėti keletą pakeitimų, bet per daug neišsiplėsiu. Visų pirma, reikėtų kelti klausimą, kaip pasiekti, kad įvairių įmonių bendradarbiavimas veiktų tinkamai. Apie tai kalbama 42 ir 43 pakeitimuose, kur kalbame apie šį bendradarbiavimą. Reikėtų numatyti naujas bendradarbiavimo formas. Čia mes kalbame apie naujus, novatoriškus projektus ir nenorime remti vien jau dabar egzistuojančių bendradarbiavimo formų. Reikia akcentuoti tuos projektus, kurie didintų mūsų savarankiškumą, mažintų mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Taip pat reikėtų sutelkti dėmesį į tuos prioritetus, kurie atitinka mūsų, į tuos pro projektus, kurie atitinka mūsų prioritetus. Taip pat mums reikia apibriežti Europos gynybos prioritetus. Esu įsitikinęs ir tikiuosi, kad man pritars ir kiti pranešėjai kad būtina stiprinti valstybių narių vaidmenį, nes būtent valstybės narės e, gaus naudos iš e, tų priemonių, kurios bus sukurtos pagal programą. Savo pakeitimuose aš cituoju įvairius minių, įvairius e, dokumentus, kuriuos parengė Europos gynybos agentūra. Na, visų pirma, gynybos gebėjimų didinimas, gynybos technologijos, kurios turėtų būti grindžiamos agentūros rengiamomis specifikacijomis. E, ir taip pat reikia galvoti apie bendrą programą, bendrą darbo tvarkę. Taigi 39 ir 33 pakeitimuose aš nagrinėjau šios klausimus. Ir taip pat šis fondas turėtų būti lankstus. 37 pakeitime mes siūlome dalį lėšų iš pirmo ramščio, kuris skirtas moksliniams tyrimams, perkelti į antrąjį. Ir galiausiai m, mm, probleminis ir kontroversiškas klausimas. Čia turiu galvoje etikos klausimą. Mūsų nuomonė, komisija turi turėti galimybę nutraukti projekto finansavimą, jeigu jis yra įgyvendinamas netinkamai. Taigi reikėtų numatyti ir įtvirtinti tam tikrus e, etikos reikalavimus, etikos kriterijus. Apie tai užsimenama 43, 4 ir 5 pakeitimuose. Ir dar vienas klausimas, kurį minėjau ir anksčiau. Būtina užtikrinti kaip galima didesnį visų Europos įmonių dalyvavimą. ir atsižvelgti į tam tikrų įmonių padėtį, į tas įmonės, kurios yra finansavimos iš ne ES šaltinių. Su tuo siejasi 58 pakeitimas. Aš norėčiau, kad į šį fondą nepatektų jokios įmonės ir net ir valstybės narės, kurioms ES taiko sankcijas. Aš manau, kad na, mes e, dirba, dirbsime produktyviai, mes ir toliau e, dirbsime su gynybos pramonė. Aš labai tikiuosi, kad mūsų darbas bus baigtas gerai ir laiku. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. O dabar suteiksiu žodį poniai Grostet, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už kokybišką darbą. Na, žinoma, kai kuriais klausimais mūsų nuomonė skiriasi, tačiau mes visi norime, kad šis fondas būtų sėkmingas. Tai yra svarbus fondas ES, Europos komisija pateikė įdomų pasiūlymą, kad galėtume žengti pirmin. Iš esmės e, tai bus e, pramonės programos e, tasa. Mes kalbame apie Europos gynybos sistemos kūrimą ir apie įvairių projektų rėmimą. Mūsų frakcijai svarbu, kad šis fondas būtų veiksmingai sukurtas. Nereikėtų numatyti sudėtingo, kompleksiško e, bendradarbiavimo, nes dėl to būna sunkiau viską gyveninti. E, turi būti naudojamasi žiniomis, inovacijomis, e, visi visa tai iš esmės yra atspindėta pasiūlyme ir labai svarbu, kad tie tikslai būtų išlaikyti visų diskusijų metu. 13 milijardų biudžetas yra neblogas, tačiau tai yra minimumas, minimalus biudžetas turint galvoje iššūk, kylančius iššūkius. Aš visiškai pritariu tam, kad 5 procentai biudžeto būtų skirti e, novatoriškoms e, lūžio technologijoms ir kad tai būtų minimumas, o ne viršutinė riba. Taip pat reikėtų sutelkti dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės, nes joms reikia paramos, kad jos galėtų dalyvauti gynybos bendradarbiavimo projektuose. Mm, svarbu, kad naudą pajustų visos mažos ir vidutinės įmonės, kad jos nebūtų diskriminuojamos geografinių požiūrių. Taip pat e, reikėtų galvoti ir apie tas e, įmonės, kurios nepatenka tarp pagrindinių valstybių narių įmonių. Toliau etikos klausimas, kuris minimas pasiūlymo septintame straipsnėje. Iš esmės idėja yra nebloga, tačiau atsiranda teisinis neiškumas. Ką reiškia etiškas projektas bendraja prasme? Ir kaip ka, apie ką reikia kalbėti, ar apie, ar apie tai reikėtų kalbėti įgyvendinant projektą, ar po to aš manau, kad reikia e, dėl etikos klausimų apsispręsti iš pradžių, iš anksto prieš pradedant įgyvendinti projektą. E, šiame pasiūlyme pateiktas tekstas yra subalansuotas E, svarbu, kad būtų užtikrintos visos garantijos. Dalyvaujančių įmonių europinis pobūdis turi būti užtikrintas, kad būtų užtikrinta ES autonomija. Ir taip pat svarbu, kad tokiame svarbiame sektorioje kaip gynybos sektoriume, kur reikia, sukurtume reikiamų mm, barjerų. Taip pat būtų gerai e, derinti nuostatas susijusias moksliniais e, tyrimais ir plėtra. Mm, į tai dar reikėtų pasigilinti. Taigi tokie klausimai mano frakcija yra svarbiausi. Mes, žinoma, mm, prisidėsime prie greito darbo su šiuo reglamentu ir mes ketiname pateikti tam tikrų pakeitimų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pastabas. Ponas Eduard Martan, SND frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad aš taip pat pritariu idėjai dėl Europos gynybos fondo. Tačiau mes turime būti būdrus. Tekstas, kurį pateikė komisija ir tekstas, kurį pateikė pranešėjas, tie tekstai, žinoma, iš, išsiskiria tiek dėl turinio, tiek dėl formos. Dėl formos procedūra, nors mes suprantame, kad mes turime kurti fondą, užtikrinti Europos um, gynybą, tai yra svarbu Europos kūrimui, tai yra svarbu ir bendrame geopolitinėme kontekste. Bet tas uh, laikotarpis, tai toks skubėjimas aklai, siekiant uh, užbaigti tas dėrybas. Bet kai mes kalbame dabar apie tai ir baigėsi mūsų kodencija, Bet mes dar nesutarėme dėl daugiametės finansinės programos ir daug kur dar išsiskiria nuomonė tarp valstybių narių dėl Europos biudžeto. Dėl to reikėtų būti atidiems. Net jeigu visiškai pagrysta, kad reikia įstikti Europos gynybos fondą, ir tai turės įspindėti ir daugiametėje finansinėje programoje. Bet to negalima daryti kitos, kitų palikos kryčių sąskaita nes kol kas mes neturime jokio matomumo, jokios vizijos į ateitį. Taip pat norėčiau pakalbėti apie valstybės narės. Aš neseniai kalbė, skaičiau kai kurių valstybių narių pozicijas ir, kaip, ir sakau kai kurios valstybės narės, kad jūs parlamentarai balsavote už tą tekstą, bet kaip dėl visų kitų likusių dalykusių, dalykų, ne forma, o turinys yra svarbu. Komisija daugybė, daugybė elementų mini, kaip ir ponia Grostet apie tai kalbėjo, bet išsiskiria nuomonė. Mano nuomonė, es, SMD frakcija, sakcijos nuomonė skiriasi. Pavyzdžiui, dėl e, dešimto straipsnio, dėl subjektų, kurie atitinka reikalavimus. Man ir toliau kyla klausimai. Programa didžioji dalis e, apims daugelį metų Reikia vertinti dabartinę mūsų pramonės sektoriaus padėtį, netitikimus, skirtumus tarp valstybių nariusių. Ir taip pat reikėjom sustiprinti mūsų mm, ekonominius ir pramoninius pajėgumus. Ir kol kas tikrai nėra bendro vieningo sprendimo. Reikėtų sustiprinti kriterijus paskirstimo, uh, kad valstybės narės pagal tą programą galėtų kurti tam tikras produktus ar technologijas. Taip pat reikėtų suartinti finansinius veiksmus ir galiausiai, tai ir tai taip pat svarbu, septintas straipsnis ir etikos klausimas. Programa finansuojama iš viešųjų lėšų, dėl to europiečiai turi teisę į informaciją. Reikėtų piliečių atstovams suteikti galimybę įvertinti etinius aspektus, taip pat humanitarinius aspektus, nekalbant vien apie technologijas ir produktus, bet taip pat ir apie potencialų naudojimo kontekstą. Žinoma, nėra draudžiama pardavinėti ginklus e, Saudo Arabijai, bet Bet jeigu kalbame apie Jemeną, ar čia neprisėmė etinės atsakomybės už tuos veiksmus? Tai taip pat yra susijęs su etinė pozicija. Toliau 29 straipsnis dėl ekspertų. Ekspertų sąrašas, čia kalbama, kad jis turėtų būti slaptas. Mes tarsi čia norėtumėm prašyti daugiau skaidrumo ir demokratijos. Programos finansavimas ir klientų skaičiaus didinimas tarp valstybių narių. Neturime siekti vien eksporto už ES ribų. Šis požiūris mums atrodo žymiai platesnio užmojo. Tai tokios mano pastabos, ačiū. Much, Dėkuoju, kolega. Aldi vardu, ponas Riki. Ačiū, pirmininkė. Po ankstesnio pranešimo tęsėme diskusijas, kalbame apie pranešimą, kuris yra labai svarbus biudžetinė prasme. Noriu padėkoti pranešėjų už pranešimą, kokybišką pranešimą pritarėme šiam pranešimui, bet turime ir keletą abejonių. Girdėjau, ką sakė mano draugas Eduardas dėl biudžeto, bet aš esu pakankamai patenkintas tuo numatytų biudžetu. Noriu padėkoti pranešėjui. Ir šią temą mes turėtume toliau dirbti ir diskutuoti. Jeigu mes pasiektume galutinių susitarimų dėl biudžeto, tai galėtumėm laiku ir gyvendyti politinius tikslus šiuose diskusijose. Bet tai galbūt platesnė diskusijų tema. Čia aš matau tą pačią problemą, tai yra reikalavimo atitikimą gauti paramai, gauti finansavimui. Ir čia yra labai politinis klausimas, ne vien techninis klausimas kalbame apie suverenumą ES lygių. Ir kai kalbame apie atitikimą reikalavimų, tai aš labai nepasitikiu to atrankos procesų, kokios įmonės turėtų būti atrekamos. O kitos valstybės, kurios taip pat vysto technologinius paėgimus, kad jos taip pat atlieka tyrimus ir kūrė karinę pramonę. Pavyzdžiui, nemačiau nei Lenkijos, nei Prancūzijos įmonės, kurios dirbtų pagal asociacijos principą su JAP arba su Kinija. Uh, Taigi sunku kalbėti apie reikalavimo atitikimo kriterijus šioje temoje ir taip pat kuriant partnerystės. Kitos problemos yra, pavyzdžiui, investicijų graža, mm, nuosavybės klausimas. Eduardas Martin kalbėjo apie eksploatavimo pajėgumus. Taip, a posteriori mes kontroliuojame eksploataciją, Čia kyla sunkumų, kaip būtų galima atlikti tinkamai kontrolę. Taip pat kalbant apie eksportą, taip pat yra svarbu atsižvelgti ekonominės sąlygas. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad atsirado moksliniai tyrimai. Skyriuje, kur kalbama apie finansus. Ir tai yra vienas esminių elementų gynybos sektoriuje, tai yra moksliniai tyrimai. Ir civilinės technologijos taip pat yra labai svarbios. Pavyzdžiui, JAV technologijos sukurtos. Bet aš kalbėčiau ne apie 5 procentus, bet apie 10 procentų, e, kad moksliniam tyrimams būtų skirta lėšų iš biudžeto. ir kitos pastabos konkrečios galėtų būti pasakytos, bet susidaro įspūdis, kad pranešėjas pritarė tom pačiom mūsų iškeltom problemom. Ir mes tikime, kad galėsime prieiti prie brandos pozicijos, stiprios pozicijos. Ir kad galėtume pasiekti tinkamų dėrybų rezultatų. Kaip primenau, kad tai labai politinis klausimas susijęs su Europos suverenitetu. Dėl to tai yra svarbu. Uh, much, colleague. Ačiū, kolega. Ponas Silikiotis Guer. Dėkuoju, pirmininkė. Akivaizdu, kad Europos gynybos fondas yra didesnio plato dalis, strateginio plato, plano dalis. Tai yra Europos gynybos pramonės dalis. Pritariu pranešėjo pozicijai. Mes manome, kad ši politikos skriptis yra gana pavojinga ir patiekiami gana pavojingi argumentai. Tu, kai reikia atsižvelgti į tebe vykstančius regioninius karus. Uh, uh, Kalbam apie biudžetą iki 2027 metų. Uh, Mes tai vadintume polimo produktais, negynybos produktais. kalba eina apie investicijas karinėje pramonėje, taip pat apie eksportą, kuris vykdomas į artimuosius rytus. Ketvirtadalis Vokietijos ginklų eksporto būtent į artimuosius rytus nukreipta. Sirija ir kitos šalis, kurios kariauja. Ir tai sukelia tūkstančius mirčių ir e, daugybę pabėgėlių. Šis, šiuo pasiūlymu yra pažeidžiamas ES pagrindas. 41 straipsnė sakoma, kad bet kokios išlaidos iš pramonės sektorių, kurios taiko karinę, kari, karinę produkciją, kad tam neturėtų pritarti ES. Ir man atrodo, kad tuo mes pažeidžiame ES veikimo sutartį. Dėl to mes siūlome pakeitimą, kuriuo siūlome atmesti šį pasiūlymą dėl Europos gynybos fondo steigimo. Tas e, gynybos fondas turėtų būti nukreiptas į vystimosi fondus ir tai būtų skirta socialinių krizių sprendimui. Jeigu Europos Sąjunga nesilaikys savo vertybių ir finansuos karą, tai tuomet iškyla didelių abejonių dėl taikos projektų. Ačiū, kolegai. Toliau. Pone Leševelar ir ENF vardu. Ačiū, pirmininkė. Tikslas yra skatinti Europos gynybos e, sektorė yra pozityvus. Ir reikėtų pirkti medžiagas, kurios gaminamos ES, o ne trečiuose šalise. Suprantame, kad yra didžiulis politinis tikslas siekiama užtikrinti nepriklausomybę mūsų armijos ir mūsų gynybos pramonės. Mūsų nepasikeima šia programa mums leidžia pateikti keletą pastabų. Mūsų stebina, kad asociuosioms šalims yra suteikiama tam tikrų galimybių. Pavyzdžiui, Turkijai 864 ir 85 pakeitimai yra pateikti, bet jų nepakanka. Ši politika prieštarauja kitoms politikos sritims, pavyzdžiui, 11 pakeitime. Ir ten nenumatoma jokių išimčių. Mes jau esame neigiamai pasisakę apie tam tikrus projektus ir mes apgailę staujame, kad NATO tikslai yra apribojami tik tai 18 pakimų. 113 pakeitimą yra kalbama apie e, labiausiai išsivyščiusias šalis gynybos ir tie, pavyzdžiui, prancūzijai, kurie patenka nepalankę padėtį. Bet nepamirškime, kad mokesčių mokėtojų tuose valstybėse narėse už tai moka. Dėkuoju. Kolega Gair. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, nekalbu kaip, nekalbu kaip šešėlinis pranešėjas socialdemokratų frakcijos vardu kalbu kaip vokiečių socialdemokratas. Nes mūsų frakcijoje yra kritinis požiūris į šią, šią programą. Ir čia yra įvairių niuansų. Trumpai norėčiau keletą dalykų pabrėžti, kur mes išvelgiame problemas. Pradėsiu nuo to, kad Europos parlamentas yra nepakankamai trauktas į šią programą. Kalba eina apie etinį vertinimą. Mes apsirbome tik tai komisijos rekomendacijomis, bet tai dar ne viskas. Kitas klausimas yra ginklų ir įrangos eksportas. Ir tai labai opus klausimas ir jis gana ribotai sprendžiamas. Dėl to mes išvelgiame sunkumu, kai reikia patvirtinti taisyklės, liberalesnės taisyklės arba mažiau griežtas taisyklės, kai ginklai ir įranga yra eksportuojami į karinių konfliktų regionus. Čia iškyla etikos klausimų. Bet tai ir priklauso nuo bendro strateginio vertinimo. Kita vertus, kai kalbam apie šių tikslų finansavimą kitose biudžeto sritise, čia aš išvelgiu kitų sunkumų. Galbūt galima pajėgumus sugrupuoti kažkaip į stambesnės grupės, bet tuomet bus prarandama darbo vietų Europos gynybos sektoriuje. Jeigu mums reikia. Nereikia 13 tipo tankų Europoje, užtenka dviejų tipų, tai tam tikri produkcijos planai jau bus, taps pasenę, nebereikalingi. O kaip apie konvergenciją? Ši programa nieko apie tai nekalba ir dėl to nusipelno griežtos kritikos. Ir galiausiai tarp nacionalinės išlaidos gynybos srityje. Mums iškyla problemų dėl fondų paskirstimo, dėl paramos iš fondų tikimo. Turime stiprinti mokslinių tyrimų sektorių, kad jis būtų novatoriškas gynybos srityje. Taip pat mums nepatinka teisinis pagrindas ir tai, ką siūlo komisija. Tai tikrai neskamba įtikinamai. Praėjusių diskusijų metu komisija sakė, kad kalbama ne apie strateginę autonomiją. Ir kairiųjų kolega sakė, kad turi klausimą, ar tai yra suderinama su ES sutartimis. O dabar jau šiame dokumente kalbam apie strateginę autonomiją, bet tokios pastraipos nėra ES sutartise. Tai turėti tik ES teisę. Ačiū, ponas Aleksis, Europos komisija. Ačiū, pirmininkė. Leiskite pirmiausiai padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, kuris buvo pristatytas. Šis pranešimo projektas paremė gana plačiai komisijos pasiūlymą Ten yra nemažai elementų. Žinoma, prie kai kurių elementų mes turėsime sugrįžti, dar juos svarstyti. Bet džiaugiamės pranešėjo pranešimu. Turėčiau dvi pastabas, politinė prasme svarbės pasakyti. Pirmoji pastaba susijęs su įmonių dalyvavimu, įmonių, kurias kontroliuoja trečiosios šalis. Tai yra svarbus elementas. Komisijos pasiūlyme labai plačiai kalbama apie tai, kas jau buvo aptarta ir kam pritarė Europos parlamentas ir taryba. Čia reikėtų tikslingiau kalbėti apie ES įmonės, kurios yra įsisteigusios valstybėse narėse. Ir pasiūlyme neleidžiama finansuoti įmonių trečiosiuose šalise, kurios yra įsisteigusios trečiosiuose šalise. Įmonės, kurios yra trečiuose šiose klyse, neturėtų gauti naudos iš bendrijos paramos. Buvo siūloma, kad įmonės, kurios yra ES, bet jos yra kontroliuojamos trečiųjų šalių, jos galėtų laikantis tam tikrų sąlygų gauti paramos. Mes norime išlaikyti šią šį lankstumą, kuris turėtų poveikio ES konkursingumui, bet mes norime, kad tas lankstumas būtų labai aiškiai sąlygotas, būtų aiškių, aiškus kriterijai. Norime, kad būtų nustatyta pusiausvyra ir kad būtų skatinama tokia, toks bendradarbiavimas, kuris reikalingas. Antras dalykas. Dėl programų valdymo svarbu priminti, kad kalbama apie bendrijos programas mokslinių tyrimų ir vystimo srityje. Tai yra pramoninės e, programos pagal ES veikimo sutartį. Tai yra pramoninės programos. Šiandien mes nekalbame apie gynybos programas. Ir Europos pramonės konkurencingumas yra svarbus. Dėl to svarbu išlikti bendrijos sistemoje. Ir Europos parlamentui e, suteikiama visiška kontrolė kaip biudžeto įstaigos, biudžeto kontrolės įstaigos ir laikytis komitologijos principų. Tai yra svarbu rengiant darbo programas ir apibrėžiant tas programas mes turime atsižvelgti į prioritetus, kurie buvo nustatyti ES lygių. Visų pirma, e, CDB srityje turime atsižvelgti ekspertinės žinias ir neturime painioti e, bendrijos ir tarp valstybinių aspektų. Ir ta pusiausvyrą buvo nustatyta ir labai svarbu tą pusiausvyrą išlaikyti, kuri leistų gauti naudos iš bendradavimo. Ačiū pirmininkė, mes jūsų nuožiūroj, nuožiūroje pasirengę atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Dėkuoju, ačiū už pastabas. O dabar norėčiau stikti žodį pranešėjų, kad jisai rezumuotų mūsų diskusijas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už pastabas, jūs buvo įdomios. Visą tai skamba daug žadančiai ir turime tęsti darbą prie šio pranešimo. Dėl biudžeto, dėl etikos, dėl ekspertų, dėl trečiųjų šalių dalyvavimo, visi tie klausimai yra galėtinai prieštaringi. Taip pat reikėtų toliau dirbti prie platesnės tematikos. O dabar norėčiau susikoncentruoti prie vieno aspekto - tai yra trečiųjų šalių dalyvavimo. Čia yra kalbama apie tam tikras savokas, pavyzdžiui, Europos strategija, strategijos autonomija, ekspertai, įskaitant ir prancūzijos ekspertus. Dažnai Europos saugumą užtikrina NATO. Ir ateina, ateityje artimiausiai tikrai čia nebus kažkokių revoliucingų pokyčių. Žinoma, ES įmonės turėtų dalyvauti šiuose procesuose, bet taip pat reikia įtraukti ir strateginius partnerius. Norime bendrauti su JAV, bet taip pat ir su Junktinė karalystė. Netgi po Brexito mes norėtume, kad Junktinė karalystė būtų mūsų svarbi partnerė. Suprantu tam tikras abejonės. Pavyzdžiui, kolega iš Vokietijos pabrėžė faktą, kad jo partija yra prieš paramos gynybai didinimą. Taip, partija galbūt, bet ne Vokietijos vyriausybė tam prieštarauja. Egzistuoja tam tikri apribojimai Vokietijoje, suprantame tai. ir didžioji koalicija siuntė daugiau ginklų į konfliktinės zonas. Ir visa tai rodo, kad visi šie klausimai yra ganėtinai opus. Reikia papildomai pagalvoti, užtikrinti šios programos veiksmingumą. kuria siekiama sustiprinti pramonę ir sustiprinti gynybos pajėgumus Europos, Europos Sąjungoje, atsižvelgiant ir į kitus prieš mus iškilančius iššūkius. Dėkuoju. Ačiū pranešėjui, taip pat ir šešėliniam pranešėjui. Toliau dėl pakeitimų pateikimo Galutinis terminas yra rugsėjo 12 diena. O dėl kitų datų jas nustatysime šiek tiek vėliau. O dabar einame prie 11 klausimo, ponė Virkunen. Pristatys info, ji pristatys informaciją susijusią su mūsų misija Norvegijoje. Dėja, ponios Virkūnė nėra tarp mūsų. Ir šį klausimą mes atidėsime, nukelsime kitam posėdžiui 24 rugsėjo. Ar turėtumėte kokiu nors pastabų dėl mūsų darbo? Jeigu ne, tuomet susitiksime 19 rugsėjo Strasbūrė. Kitą savaitę 7.30 susitiksime. Posėdis yra labai svarbus, kalbėsime apie pagrindų programą. Neturime tam daug laiko, dėl to prašau į tai atsižvelgti. Kitą savaitę Strasbūrė, pirmadienį vakare, susitiksime visi. Dėkuoju ir iki pasimatymo. Witam Ewżena. Cześć Ewżenie.